kad 35 procentai visų parlamentarų yra parlamentarės moteris. Tiek daug kolegijų tarp mūsų dar niekada nebuvo. 170 milijonų Europos piliečių dalyvavo rinkimuose. Visas mūsų bendras darbas skirtas mūsų žemynų suvienijimui. Nepamirškime dirbdami niekada, kad ES yra grista vertybėmis - žmogaus teisėmis, žmogaus orumu, laisvė, pagarba teisiniai valstybei taikai. Tai yra mūsų darbo pagrindas. Solidarumas sieja mus visus. Prašau visų jūsų, mėly kolegos, pagarbiai ir nuoširdžiai bendradarbiauti. Jeigu mes taip elgsimės, nebejoju, jog mūsų darbą vainiko sėkmi. O dabar reikia imtis darbo. Norėčiau Jums priminti, kad pagal darbo e, taisyklės kadenciją baigiantis prezidentas gali vadovauti tik diskusijoms dėl parla, naujo parlamento pirmininko rinkimų arba dėl įgaliojimo diskusijų dėl įgaliojimo patikrinimo. Norėčiau Jums pranešti, kad e, buvo sudarytos tokios frakcijos Europos liaudijos partijos grupė, EPP, progresyvusis socialistų ir demokratų alijansas Europos e, parlamente, SD, Liberalų ir demokratų alijansas Europai